Bene. E... Ponios ir ponai, kalbėsiu itališkai, prašau užsidėti ausines. Norėčiau pradėti šį mūsų klausimą. Susitiksime su paskirtuoju komisaru atsakingu už kultūrą, švietimą, e, pilietybės klausimus. Norėčiau pasveikinti poną Navrašič atvykusi pas mus. Kaip žinote, mums išties labai svarbus šis klausimas. Jis svarbus ne tik kultūros komitetui, kuriam man teko garbė vadovauti, bet ir kolegoms iš kitų komitetų, iš ITRE komiteto ir PETI e, komitetų. Taigi klausime dalyvauja vairių komiteto atstovai ir tai ne tik liudija, kad e, kultūra, kūrybiškumas e, turi labai didžiulę reikšmę jos įtakoja taip pat ir ekonomiką, socialinę politiką. Labai smarkiai tai yra susiję ir su švietimo politika, jaunimo politika. Ir tai e, taip pat susiję su strategija 2020. Tai reiškia, kad e, kalbama apie labai svarbius klausimus, kurie įtvirtinti ir ES veikimo srityje. Uh, Turėtumėm padiskutuoti apie tai, e, kokiai e, europietiškai idėjai mes visi pritarėme, kokios politikos siekiame. Aš norėčiau pasakyti ponai Navrašič, kad pastarosiomis dienomis šį mėnesį išgirdome nemažą susirūpinimą iš įvairių piliečių, visuomenės atstovų. Na, bet šiandien jūs turite progą e, į išsakytas abejonės sureaguoti. Jūs e, šiandien galite e, paaiškinti, kokią viziją jūs vadovausitės. Taip pat norėtumėm išgirsti kad eidamas savo kaip komisaro pareigas būsite visiškai nepriklausomas. Ir taip pat norėčiau jūs informuoti, kokia yra numatyta procedūra, kaip vyks šis klausimas. Kaip žinia, kai vyksta paskirtųjų e, komisarų klausimas vadovaujamas 16 priedų. Ir ten nurodyta, kad komitetas vertina paskirtuosius komisarus pagal jų bendrasias kompetencijas, išsipareigojimų ES ir nepriklaus, asmeninę nepriklausomybę. Taip pat e, vertinamas ir su portfeliu susijusios kompetencijos. Aš e, norėčiau padėkoti paskirtajam komisarui už tai, kad jis jau atsakė kai kuriuos pateiktus raštų klausimus. Uh, Atsakymai buvo išplatinti visiems nariams visomis kalbomis. Šios atsakymus galite rasti tarp šios dienos posėdžio dokumentų kartu su mūsų paskirto komisaro gyvenimo prašymu. Ir šios dienos klausimas vyks štai kaip. Visų pirma, paskirtasis komisaras Nafračič pasisakys, jam bus skiriama iki 15 minučių Jis galės pateikti savo žanginės pastabas. Na, o paskui, kaip žinote, mes turėsime uh, padiskutuoti. 45 parlamento nariai pateiks savo klausimus. Viskas vyks vadinamoju ping-pong principu. Kiekvienam bus skiriama po 3 minutės. Iš tų trijų minučių viena minutė bus skirta klausimui ir dvi minutės paskirto komisaro atsakymui. Norėčiau priminti, kad visų pirma pasisakys politinių frakcijų atstovai ir neprisijungia, neprisijungusių atstovas. ITRE komitetas dalyvauja šiame klausime kaip asocijuotas komitetas. Na, o PETI komitetas kaip pakviestasis komitetas. Po to, kai pasibaigs klausimų ir atsakymų sesija, ponas Nafrašič dar galės pasisakyti uh, E, penkias minutės galės pateikti savo baigiamąją kalbą. Šios dienos posėdžio vertimo režimas yra štai koks. Galite kalbėti ir klausytis vertimą 23 oficialias ES kalbas, bet nebus vertimo į maltiečių kalbą. Šis klausimas yra transliuojamas tiesiogiai e, internetu. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad kai Jūs pasisakysite, Jūs sinchroniškai vers vertėjai, taigi prašyčiau nekalbėti per nelik greitai. Dar kartą norėčiau pasveikinti poną Nafrašič, atvykusi pas mus. Prašom žodis Jums 15 minučių.